Vakarykščio posėdžio protokolas yra išplatintas. Jeigu nėra pastabų ar kokių nors komentarų, tai tada laikysime, kad protokolas patvirtintas. Dabar pereikime prie balsavimo. Balsuos.